Good afternoon, dear colleagues. We will start. Labadiena, gerbiami kolegos. Toliau tęsime posėdį. Taigi šie, šią popietę mes e, turėsim klausimą, e, tema, kuri yra labai svarbi ir apie ją jau kalbėjome daug kartų, kalbant apie ES politiką ir struktūrinius fondus, kaip jie gali paveikti, ką jie gali padaryti, kad padėtų lyčių lygybės politikos įgyvendinimui. Mes turim ataskaitą, pranešimą šitą temą ir jame bandoma pimti visą eilę klausimų ir kalbėti apie gerasias praktikas, kurios įgyvendinamos pagal įvairias programas finansuojamas ES fondų. Taip pat e, žvilgtelti į kai kurios pasiūlymus ar iniciatyvas, kurios yra rengiamos. Aš norėčiau visų pirma suteikti žodį poniai Mūdi. Jie yra pranešėja ir po to pereisime prie mm, ekspertų pasisakymų ir jie galės pristatyti savo e, prezentacijas, o po to vyks bendros diskusijos. Taigi, pradėsim ir sutikiu žodį ponai Klehmudį. Labai ačiū. Aš e, pasistengsiu kalbėti trumpiau, trumpai, kad daugiau išgirstume iš ekspertų, kurie pasisakė šiandien, nes pagrindinis dalykas yra tai, kad mes turėtume informuotas diskusijas tiek komitete, tiek parlamente, plačiau apie tai, kokią naudą moteris gauna iš ES finansavimo. Taigi pranešimas ir šios dienos klausimai yra apie daugiametę finansavimo programą apskritai, ne vien tik tai apie vieną finansavimo strautą. Ir, kaip sakiau, tai yra tai, kad mes darom labai gerų dalykų moteriams Europos Sąjungoje, yra darbinimo teisės aktai, e, lygybės teisės aktai, tačiau e, mes turim galimybę taip pat pasinaudoti ES biudžetu ir reikia tai kažkaip išmatuoti, reikia pripažinti, pasakyti, kur yra tinkamai, kur yra netinkamai ir kur mm, poveikis nėra toks veiksmingas, koks turėtų būti ir dėl to, kokiu veiksmu reikėtų imtis ir pagerinti situaciją, pagerinti padėtį. Taigi, na, aš nežinau, kaip e, bus toliau, bet aišku bus finansavimas iš ES fondų, kuris turėtų būti, e, turėtų atsižvelgti lyčių klausimą. Tai tikrai yra e, sunkus ir svarbus klausimas ES, reikia apie tai kalbėti aiškiau ir ateityje mes turim tikrai daug aiškiau suprasti poveikio dydį. Aš Norėčiau tiek pasakyti, o dabar sutiksim žodį ekspertams. Norėčiau išgirsti, ką jie mano. Senora Moody, pues como bien dice, vamos. Dėkuoju, ponė Moody. Ir pereiname prie pirmosios kalbėtojų grupės. Tai yra bendras vertinimas, kaip mm, e, finansavimas gali pagerinti padėtį lyčių lygybės srityje. Ir pirmiausia, suteiksiu žodį poniai Dajan Vanien iš Bristolio moterų balso, Brussels Women's Voice. Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju, kad pakvietėte mane ir e, leidot pateikti šitą prezentaciją, aš noriu pasakyti, kad mintis tai padaryti kilo iš to, kad reikėjo įvertinti poveikį mano mieste po referendumo dėl išstojimo iš Europos Sąjungos. Taigi, dėja, tai, kas turėtų būti pozityvi istorija, pasirodo, yra labai e, negatyvi. Na, Bristolio moterų balsas yra individualių moterų organizacijų tinklas, kuris veikia Bristolyje. Bristolis yra virš 400 tūkstančių gyventojų turintis miestas, tai pietičių Anglijoje, pietokarių Anglijoje ir e, mies, rate, mes tiesiog bandėm visus, viską susijęti ir surasti atitinkamus, gauti pakankamus duomenis. Na, Bristolyje miesto e, savivaldybė gavo daugiau kaip 25 milijonus eurų nuo 2005-2015 metų e, apskritai ES finansavo. Du universitetai gavo 20 e, milijonus svarų per metus ir Turime labai plačias horizontalesias programas Junktinėje karalystėje. Yra 66 milijonai Europos struktūrinių ir investicijų fondo lėšų gauta, kurios tenka miestui ir regionui. Norėčiau teikti keletą pavyzdžių e, finansavimo atveju, kuris buvo naudingas, ypač naudingas moteriams daug e, tų atvejų, tų nuotos gavėjų nebuvo universitetai e, ir svarbiausi partneriai, bet e, buvo dirbama kartu, keičiamasi patirtimi ir tai būtent ir yra didžiausia nauda. Koordinuoti veiksmai prieš smurtą šeimoje Čia buvo geresnis duomenų rinkimas ir buvo parengta mokomoji medžiaga asmenims, kurie dirbo su profesionalais, identifikuojant moteris, kurios kentė smurtą. Ir buvo numatyta, buvo surasta 1700 e, patarėjų arba e, konsultantų e, smurto šeimoje srityje. Tai poveikis didžiulis. Antrasis dalykas yra mūsų bendruomenės organizacija. E, ji vyksta, ji yra įsikūrusi Bristolyje, bet veikia visoje Junktinėje karalystėje ir dirba su, su bendruomenėmis, kur mergaitės patiria e, lytinių organų e, žal, žalojimą. Tai tuo metu e, buvo labai sunku gauti finansavimą ir finansavimas buvo gautas iš ES. Tai buvo dirbama su jaunais žmonėmis, tiek vyrais ir moterimis, kad jie e, pasisakytų prieš e, FGM ir prieš priverstinės santokas. Ir taip pat, kad būtų dirbama ir su profesionalais. Tai buvo pasiekiamas labai plačios visuomenės dalis Ir viena moter, jauna mergina, kuri dirbo ir jį kreipėsi į jungtinės tautas ir kalbėjo apie savo patirtį, kaip buvo kovojama prieš FGM. Tai kodėl e, ji e, kreipėsi, buvo programa, kurie dirbo būžiamai teisingumo srityje ir jie pasinaudoja patirtimi tų moterų, kurios patyrė smurtą šeimoje ir kurios norėjo, kad būtų kad bylas patektų į teismą, kad būtų e, gaunama pagalba per baudžiamą teisingumo sritį. E, yra nepaprastai sunku, moterims labai sunku e, spręsti šitos klausimus ir kreiptis e, pagalbos stereotip. Vėlgi tai yra e, bendrijos bendruomenės projektas, kuris dirba su jaunais žmonėmis ir patys jauni žmonės parengė programėlės, kur galima klausti, užduoti klausimus ir gauti paramą, pagalbą. E, tai e, kalbam apie tai, ką patiria jauni žmonės, tai yra spaudimą e, santykiuose ir galimus e, piknaučiavimus. Tai tikrai e, tą projektą gyventino ir parengė jauni žmonės. Ir galiausiai, kur yra dar pagalba, tai e, smurtas iš artimiausio partnerio pusės. Vėlgi buvo įkventinti projektai ir buvo parengti du dalykai. Tai pateikiama geriausios praktikos priežasčių apie tai, kas iš tikrųjų suveikia tai vėlgi buvo remiamas įrodymais ir e, poveikis ir pasiekmes labai naudingos. Kalbant apie kitas programas, Progress, Close the Deal, Fill the Gap, tai yra spragų užpildymas. Kalbam apie du ES politikos tikslus, visų pirma, tai socialinių partnerių vaidmo, e, sumažinant atlyginimų skirtumus tarp vyrų ir moterų ir e, kalbant apie konfliktus darbe, kad e, būtų didesnė parama teikiama profesinėms sąjungoms visą eilę klausimų, kurie turi poveikį ir kurie padeda įveikti e, atlyginimo atotrukį. Vėlgi tai buvo tarsi gerųjų praktikų vadovėlį žmonėms, kaip tai turi būti daroma. Ir Vakarų Anglijos universitetas, kaip vienas iš partnerių, buvo šiame projekte ir buvo galima remtis gerąją praktiką. O Visa tai yra inkorporuota, tai yra sujungta su moterų dirbančių verslo stityje ir mes pasinaudojame šito darbo rezultatais. Toliau e, e, Teisingumo generalinis direktoratas finansavo, finansavo vieną projektą European Women ir stengiamasi, kad moterų balsas būtų girdimas priimant sprendimus ekonominės, ekonomikos srityje. Taigi, kad būtų galima daryti spaudimą įmonėms ir kad būtų kalbam apie veiksmus, kurių įmasi, kad būtų daugiau moterų vadovaujančiose pozicijose. Vėlgi, geroji praktika yra tai, kad tai yra pasinaudojama vietoje, kaip būtų galima paspausti kai kurias įmonės kai dėl struktūrinių investicinių fondų, nors jie tiesiogiai e, nėra skirti moterų klausimams, nes yra reikalavimas, nors ir yra reikalavimas veikti neligybę tarp lyčių, jie yra labai svarbus ir tikrai yra labai platus finansavimo, e, pati finansavimo sritis e, Vienu atveju Europos socialinis fondas finansavo kalbų kursus žmonėms, kurių anglų kalba nėra jų pirmoji gimtoji kalba ir kurie patiria sunkumų įsidarbindami. Ir šitie kalbų kursai galėtų būti e, prieinami moteriams tuo metu, kai jos ne, neužsima vaikų priežiūrų, tai yra suderinti su kitais kursais, tai yra m, mm, numatytas toks varkaraštis, kad būtų galima lankyti pamokas mokyklose, kitose mokyklose ir taip toliau. Taigi tai buvo skirta moteriams. E, Juos rengė Ashton Housing asociacija, kuri vykdė šitą programą ir vėlgi brėlušių prašytojai ir pabėgėliai E, gavo paramą, juos remia šitą programą ir tikrai tai yra sėkmės istorija. Toliau e, kvalifikacijų kėlimas šią programą remia ir e, per koledžius ir čia dirba savanorių organizacijos. Šitą projektą rėmė pabėgėlių pabėgėlis moteris Bristolyje, tai kad jų turimas kvalifikacijos būtų m, tiesiog konvertuotas, pakeistos į kvalifikacijas, kurios yra m, pripažįstamas Europos Sąjungai, pavyzdžiui, gydytojas ir, ir, ir, ir, ir kitos, e, kitų profesijų atstovės kad jos neprivalėtų dirbti nekvalifikuotą darbą, e, bet kad galėtų pasinaudoti turimomis kvalifikacijomis. Toliau, moteris filmas ir televizijoje. Tai buvo pagalba moterims, kurios dirba e, filmų kūrimo srityje, techninį darbą ir jo moteris nepakankamai buvo atstovaujamas, buvo parengtos mokomosios e, programos, vėlgi jos buvo sėkmingai gyvendintos. Ir tos programos e, ir toliau gyvendinamos įvairiomis formomis, įvairiais būdais, tačiau tai, ką mes e, išmokstam iš tų programų, yra įtraukiama į tolesnį fondų darbą. Reikia pabrėžti ir lyčių lygybės klausimus Tai yra ES finansavimo e, klausimas, vėlgi kalba apie Horizon 2020, e, kolegos, kurie dirba šitoje srityje, reikalavimas, kad būtų lyčių lygybės antriejų e, grupėse, kur moteris yra nepakankamai atstovaujamos ir moteris nepakankamai atstovaujamos patarėjų grupėse. E, E, aš manau, kad tikrai reikia tam skirti pakankamai dėmesio ir užtikrinti, kad daugiau moterų dalyvautų mokslinėje veikloje, mokslinėje technologinėje veikloje, inžinerijos, matematikos e, srityje, kur moteris nepakankamai atstovaujamos. Toliau reikalavimas užtikrinti e, lyčių lygybę ir lygis galimybės, galimybės per Europos struktūrinis inovacinius fondus, investicijų fondus. Tai yra reikalavimas organizacijoms, verslui, verslo įmonėms, e, švietimo paslaugų tiekėjams, kurie turi pagalvoti apie tai, kad reikia būtina e, galvoti apie moterį, ne vien apie moteris kaip naudos gavėjas, bet kaip galima pasiekti šitas moteris ir kaip užtikrinti, kad o, būtų tenkinami jų poreikiai. Bet to norėčiau paminėti Europos lygybės institutą. Mums Bristolėje jis yra labai svarbus, nes mes esam pasirašę CEMR, tai yra uh, hartija mm, už moterų ir vyrų lygybę e, vietos bendruomenį gyvenime. EIGE mm, e yra stebėtojai ir uh, Dabar yra daugiau negu 1200 pasirašysių hartiją. EGE ir e, e, e, turi tas gerasias praktikas. Jie rengia renginius, kur galima pasinaudoti pačiais geriausiais šitos hartijos gerosių praktikos aspektais ir e, Bristolyje e, vyko renginys, kad vietos savivaldybėje būtų 50 procentų moterų. Dabar yra 43 procentai, taigi skirtumas jaučiasi. Be to, duomenys, kurie yra teikiami ir kuriuos teikia institutas, yra nepaprastai naudingi, kadangi būtent tie lankstus duomenys, kuriuos galime pasinaudoti ir galim pasakyti, kad štai kas gali įvykti ir būtent tai reikia padaryti, kad vyktų atitikami pokyčiai. Taigi, e, priemonių vadovėlis, geros tos praktikos, visuomenės informacijos apie, apie šitos klausimus yra nepaprastai vertingi. Taip pat norėčiau kalbėti apie programavimo bendradarbiavimą. Aš dirbu Europos taryboje dėl bendrai finansuojamų programų, kurias e, finansuoja Europos Sąjunga ir taryba. Ir e, Tikslas yra užtikrinti e, moterų politinį, atstovavimą politikoje rytų partnerystės šalyse. Mes norėjome, kad, būt, turėt, kad turėtume rimtus pagristus duomenis ir nurodyti, kad moteris gali rinkti ir būti renkamos tiek vietos, tiek nacionalinių lygmenių. Taip naudojamės gerąją praktiką ir nauji klausimai iškyla. Yra tyrėjai, tirnėtojai, mokslininkai įvairiose šalyse, kurie atlieka ekonominį, socialinį tyrimą ir mm, įmant interviu iš moterų, kurios buvo išrinktos, kuriuoms sekėsi ir nelabai sekėsi, kalba apie joms svarbius klausimus. O ataskaita bus paskelbta e, Kijeve gruodžio mėnesį. Bet e, tas stereotipinis požiūris ir galimybė gauti finansavimą yra pagrindiniai klausimai, kurie labai aiškiai iškyla. Ir e, dokumente yra visa eilė rekomendacijų tiek individualioms šalims, tiek visam regionui. Taigi tikimės, kad bus konkrečios diskusijos apie tai, ką galima gyvendinti. Bet vėlgi, tai labai svarbi darbo dalis. Ir galiausiai E, kalbant apie e, tai, kad e, turėdami priemonių ir, ir, ir valius mes viską padarysim. Politinė valia yra svarbiausias klausimas, bet vis dėlto manau, kad faktas, jog yra poreikis, kad yra reikalavimas, kad lyčių lygybė yra svarbi, kad tai yra sritis, kur ES pakankamai rimtai traktuoja tam, kad būtų skiriamas finansavimas tik tai tais atvejais, kur yra rezultatai. Vis dėlto labai svarbu, kad vyktų stebėjimas ir būtų veiksmingas, nes per paskutinį Europos socialinių mm, fondų finansavimo atveju mm, kai kuriams moteriams nebuvo suteikta pakankamas finansavimas. Ir Europos socialinis fondas turi tuos pačius reikalavimus, ne vien tik tai stebėti, bet imtis veiksmų ir apie tai reikėtų rimtai pagalvoti. Dėkuoju. Muchísimas gracias, señora Winan. Eh, ciertamente ha puesto encima de la mesa eh, cuestiones eh, importantes que, que estoy segura. Ačiū, kad eh, tokius svarbius klausimus aptarėte. Aš esu tikra, kad e, apie tai dar padiskutuosime. Na, o kas dėl paskutiniosios jūsų pasisakymo dalies, tai aš ir pati turėsiu klausimų. Tačiau prieš tai dar norėčiau suteikti žodį poniai Federikai Di Sarkina, kuri yra Europos uh, lyčių lygybės instituto atstovė. Dėkoju pirmininkė. Dėkoju taip pat ir jūsų pranešėjai, poniai Mudi ir taip pat poniai Ferenca už tai, kad mus, mane, mus pakvietė. Europos integracijos proceso istorija ir ypatingai lyčių lygybės istorija yra man labai artima tema. Aš ją ja, labai ilgus metus studijavau. Ši politikos e, sritis e, paskatino šio komiteto įkūrimą, na, o šis komitetas kaip tik ir propaguoja lyčių lygybės klausimą. Archyviniai, archyvų dokumentai apie e, pirmasis parlamento kadencijas rodo, kad moteris prisidėjo prie politikos kūrimo ir tai jau nuo 90-ojo dešimtmečio vyksta. Tai yra lyčių klausimo integravimas ir nuo 10-ojo dešimtmečio, nuo Amsterdamo sutarties šis klausimas tampa vis svarbesniu. Taigi dabar reikėtų pasižiūrėti, kaip ES savo finansavimo programomis e, prisidėjo prie e, lyčių lygybės e, užtikrinimo. Reikėtų pasižiūrėti, kaip konkrečiai galėtų ES prisidėti prie vyrų ir moterų geresnės lygybės užtikrinimo. Tačiau labai svarbu taip pat ir problemas identifikuoti, dėl kurių e, sudėtinga yra tobulinti šį procesą. Taigi moterų komiteto viso Europos parlamento darbo dėka bei e, e, atsinaujinusio dialogo tarp parlamento ir komisijos dėka dabar matome, kad situacija lyginant su praeitą amžiaus pabaigą yra geresnė. Norėčiau pasakyti, kad pirmoji parlamento pirmininkė buvo Simon Veil ir ji prisidėjo prie lyčių lygybės geresnės užtikrinimo. Reikėtų dabar pasižiūrėti, kaip 14-20 metų uh, finansinė programa gali prisidėti prie e, geresnių, geresnio e, vyrų ir moterų lygybės e, užtikrinimo tikslų įgyvendinimo. Komisijos strateginės dokumentas yra parengtas 16-19 metams šiuo klausimu, taigi kokiegi būtų tikslai ES lygybės rytyje. Pirmiausia, didinti moterų skaičių darbo rinkoje, sumažinti atlyginimus skirtumus, kovoti su vadinamąją horizontaliąją atskirtimi bei darbo rinkoje, taipogi ir e, vertikaliąją prasme. Taip pat reikia kovoti su smurtu prieš moteris ir saugoti, ginti moteris visame pasaulyje. lyčių lygybės aspekto įtraukimas į įvairias ES politikas yra labai svarbus, kaip kad kolegė prieš tai minėjo, taigi į biudžetą ypatingai įtraukimas yra svarbus. 17 metams biudžeto, biudžetą tvirtinant 17 metams e, buvo įtrauktas lyčių lygybės aspektas, nepaisant to, kad du parlamentarai iš Italijos tam pasipriešino. Taigi reikia pasižiūrėti, kas tas gender mainstreaming, lygybės klausimų integravimas į politikos kryptis. Taigi pirmiausia, moterų integravimas į darbo rinką. Štai net ir Virginija Virginia Woolf e, rašė, kad moteris, e, jeigu ji nori rašyti, jai reikia pinigų ir atskiro kambario. Taigi ji kalbėjo, jau ji kalbėjo apie finansinę moterų nepriklausomybę. Būtent todėl europinės lėšos prisideda prie geresnio moterų integravimo į darbo rinką. 14-20 metų programoje yra Europos struktūrinių ir investicinių fondas, taipogi pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondas ir Europos programa užimtumui ir socialiniams inovacijoms. Čia yra geresnis koordinavimas tarp šių fondų numatytas. Tam, kad geriau būtų lėšos panaudojamos. Europos socialinis fondas buvo pirmasis fondas, kuris numatė lėšas moterų klausimams, tam, kad būtų geriau moteris integruojamos į darbo rinką, joms numatant geresnį profesinį mokymą. Manoma, kad per 14-20 metų laikotarpį beveik 6 milijardai eurų bus skirti lygybės klausimams. Europos struktūrinis investicijų fondas bei Europos socialinis fondas kalbėti, atsiprašau, nes kalba per greitai. Taigi, Europos struktūrinių investicijų fondai apskritai ir Europos socialinis fondas yra tie fondai, e, į kuriuos e, lyčių as, lygybės aspektas yra traukiamas jau nuo pat praeito medžiaus, e, amžiaus, atsiprašau, pabaigos. Taigi labai svarbu yra priminti, kad lyties aspektas aspekto įtraukimas yra finansuojamas iš Europos fondo, socialinio fondo ir Europos struktūrinių investicijų fondo. Regioninės plėtros srityje pavyko vaikų priežiūros paslaugoms lėšų skirti. Tai yra tos lėšos, kurios, kuriomis siekiama E, geriau derinti e, profesinį ir šeimos gyvenimą. Į Europos socialinio fondo nuostatas taipogi buvo lytės klausimas įtrauktas – Vienas iš Europą 2020 tikslų yra 70 procentų užimtumas moterų tarpe. Lyties, lyties aspektų prasme yra stengiamasi juos įtraukti, integruoti į Europos socialinio fondo nuostatas. Štai visai neseniai, ką tiksliau, tiksliau matėme, kaip sudėtinga yra lyties aspektą integruoti. Na ir štai matėme, kaip tai buvo padaryta Europos, fonde, Europos socialinio fondo atveju. Na ir dar Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas. Taipogi užimtumo ir socialinių inovacijų fondas būtų prie tų prisidedančių prie moterų integravimo į darbo rinką fondų. Taigi jie taipogi prisideda prie desnės nepriklausomybės e, suteikimo moterims Dabar kas dėl moterų įgalinimo, tai e, reikia pasakyti, kad moterų dalyvavimas e, įmonių valdybose yra dar e, neparitetinis, nes moterų 40 procentų tikslas yra kol kas nustatytas. Ir tai yra numatyta biržoje kotiruojamoms bendrovėms. Italijoje naujo įstatymo dėka, kvotų dėka pavyko moterų skaičių padidinti įmonių valdybose. Na, Europos lygių galbūt reikėtų kalbėti taip pat ir apie moterų mokslininkių skaičių. Norėčiau paminėti Horizontas 2020 e, programą paminėti. Taigi, moteris universitetuose klasikinis pavyzdys e, iš Europos komisijos duomenų. Matome, kad moteris retai pasirenka akademinę karjerą. Moteris mokslininkės, inžinierės, tiksliųjų mokslo stovės, jų taipogi yra nedaug. Iš pradžių karjeros pradžioje jų yra gal net daugiau negu vyrų, bet paskui į karjerą įpusėjus ar jos pabaigą jų išlieka mažiau negu vyrų. Taigi mums reikia stiprinti moterų, tiksliau didinti moterų skaičių tiksliųjų mokslų srityje. Bendrojoje tyr, mokslinių tyrimų programoje yra numatomas finansavimas. Ir pagal jį yra keletas iniciatyvų, kuriuom, kurioms būdinga moterų ir moterų mokslininkių tema. Taigi, siekiant užtikrinti paritetą, E, mokslininkų ir ino, mokslo ir inovacijų e, tarpe. Taipogi yra dedamos pastangos. 2017 metams turime specialią programą moteriams e, novatoriams ši premija bus skiriama novatoriškiams projektams, kuriuos pasiūlys moteris. Tačiau ar Europos finansa, finans, finansuojamosios programos tikrai prisideda prie uh, pariteto švietimo, auklėjimo, augdymo srityje, nes būtent tai yra svarbiausia užtikrinant lygybę. nes atrodo, kad e, dar yra didelių atotrukių čia. Reikia dirbti su pagrindiniais gebėjimais, reikia e, mažinti atotrukį tarp vyrų ir moterų skaičiaus universitetuose bei didinti moterų skaičių profesinio ugdymo sektoriuose. Nes čia moterų skaičius, tiksliau moterų dalyvavimas e, yra vis mažėjantis. Taigi į šias problemas reikia atsižvelgti finansavimo programas numatant. Taigi dabar reikėtų pasižiūrėti, ar Europos lėšos tikrai prisideda prie lygybės švietimo ir ūkdymo srityje bei kovojant su lytimi pagristais stereotipais. Ko gero, tai yra vienas iš pagrindinių paritetinių lygybės politikų skrypčių aspektų. Dabar pasižiūrėkime į Erasmus programą. Erasmus programa nėra lyčių lygybę orientuota, nes apie lytį čia nėra kalbama. Yra taipogi žamoni programa. Tai yra viena iš Erasmus šakų universitetinė programa. Taigi, pavyzdžiui, tarp 13-17 metų pagal universitetinių studijų programą Žemonė programą tik tai viena studija buvo atlikta, vienas tyrimas apie e, vyrų moterų lygybę. Taigi reikia apie tai kalbėti, apie lyčių klausimą reikia kalbėti, tik tai taip mes savo tikslą pasieksime. Aš manau, kad reikia užtikrinti visapusišką informavimą apie e, lyčių kla, lygybės klausimą. Net ir į Erasmus programą reikia įtraukti šį aspektą ir taip tik tai e, mes sumažinsime diskriminacijos atvejus, nes ir dabar net ir aukščiausiais lygiais kartais trūksta tos, e, tų žinių apie diskriminaciją. Dabar kas dėl, dėl smurto? Čia reikia kovoti su nusistovėjusiais stereotipais. Yra teisės lygybės ir pilietiškumo programa, kuri kovoja su smurtu paremtų lytimi. Iš šios programos yra finansuojama kova su smurtu prieš moteris. Yra čia nemažai veiklos numatyta, taip pat ir e, paramos. E, įvairiausių programų, taip pat ir NVO. Na, o dabar kas dėl moterų teisų propagavimo pasaulyje. Turime plėtros, vystimosi instrumentų, kuriuose yra biudžeto eilučių numatyta moterų teisėms. Taigi, kaip dabar galime sustiprinti ryšį tarp Europos fondų ir lyties klausimų. Reikėtų ko gero didinti švietimo mokyklinės ir e, universitetinės programas šiuo klausimu. Erasmus programai tai reikėtų traukti. Na ir e, reikėtų galbūt integruoti lytės klausimą į visas integraf, į finansavimo programas, kai yra tvirtinama daugiametė e, finansinė programa reikia įtraukti ir sustiprinti lyties aspektą. Nes ne visur jis atsiduria, pavyzdžiui, net ir Erasmus programoje jo nerandama. Taigi reikia stiprinti šią dimenciją. Gerai, kad 17 metais, 17 metų biudžetui didesnis dėmesys skirtas šiuo e, požiūriu. Nežinau, ką jūs apie tai manote, bet aš manau, kad reikės sulaukti naujosios kartos. Naujosios kartos programų valdytojų, kuri būtų labiau informuota šiais klausimais. nes dabartiniai sprendimų prieimimai puikiai yra susipažinę su finansavimo programomis, tačiau nelabai žino, kaip lyties klausimą įtraukti į, tarkime, aplinkosaugos programas, miestų plėtros ar kitas programas. Tai štai būtų tokios mano išvados ir dabar esu pasirengusi atsakyti jūsų klausimus. Muchas gracias. Eh, comenzamos. Dėkoju. Dabar pereisim prie klausimų. Pone Liugryp nori klausti, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Mūsų frakcijos šešėlinė pranešėja, EPP frakcijos šešėlinė pranešėja, domisi labai šiuo klausimu Barbara Matera yra jos vadas ir pavardė, jos negali šią popietę čia būti, nes turi kitus įpareigojimų, tai ji prašė atsiprašyti už jos nebuvimą ir pabandyti ją pavaduoti ir pasisakyti jos vardu. Tad ir pasisakau kolegos Barbara Matera vardu. Mes moterų reikalų komitete <clears throat> daug metų labai aktyviai dirbame ir tikimės, kad tas mūsų darbas yra vaisingas, nes norime, kad būtų ES biudžetas įvertintas lyčių požiūrių, kad tai vyktų, kad vyktų kasmetinis toks vertinimas. E, lyčių perspektyvą siūloma integruoti į biudžeto procesą ir reikės e, skatinti lyčių, e, reikėtų skatinti lyčių lygybę mums šis klausimas rūpi pastaraisiais metais ir vis dažniau e, prie to grįžtame pastaraisiais mėnesiais. Mes e, sekame Europos komisijos atliekamą darbą, žiūrime, e, kad ir matome, kaip komisarė Jūrova nori žengti būtent šiuo keliu ir siekiama, kad finansavimas atitiktų svarbiausias uh, ES biudžeto gairias, kurios buvo minimos. Galvėjau apie struktūrinius fondus, apie FEDER, apie Europos socialinį fondą ir visai yra kitų priemonių. EPP frakcijai svarbiausi prioritetai e, yra rasti e, svertus realiai pažangai pasiekti lyčių lygybės rytyje. Mūsų manimo tam reikia pagerinti prieigą prie švietimo ir darbo rinkos moteriams, užtikrinti, kad būtų įtvirtintas principas, kurios mė yra tokia, toks padarbo užmokestis už vienodą darbą, taip pat būtina pagerinti sąlygą suderinti šeiminį ir e, profesinį gyvenimą tiek vyrams, tiek moteriams. Būtina kovoti su diskriminacija ir smurtu, nuo kurio kenčia moteris. Tai yra svarbiausios kryptis, prie kurių dirba APP frakcija. Ačiū Dievui, nesam vieni šiuo klausimu. <clears throat> Kolegės Matera vardu norėčiau užduoti du klausimus, į kuriuos iš dalies buvo atsakyta, tą padarė mūsų e, prelegentė iš Italijos. E, tačiau abiejų noriu paklausti, kokios yra svarbiausios rytis jūsų požiūrių ES biudžete, kurios galėtų prisidėti e, prie e, vyrų ir moterų nepriklausomybės. Ar kalbėtume apie socialinį, Europos socialinį fondą, ar struktūrinius fondus ir panašiai. Buvo minėtas, minėtas Erasmusas plus. Galbūt yra kažkokių kitų priemonių. Aš tiesiog viską supaprastintai taip pateikiu, kai, kad jūs galėtumėte detaliau pakalbėti apie tas priemonės. Ar yra kitų priemonių ES biudžete, kurias būtų galima pabrėžti, kuris būtų galima pasinaudoti, įtvirtinant moterų ekonominę nepriklausomybę, kovojant su stereotipais ir panašiai. Kad būtų galima užkirsti kelią darbo užmokesčio skirtimui e, ar pensijų skirtumui, kurias gauna vyrai ir moteris. Ar jūs galbūt galite paminėti kokiu nors projektų pavyzdžių, kad būtų galima uh, efektyviai spręsti tas problemas ir siekti tikslo sumažinti neligybę tarp vyrų ir moterų. Ačiū. Ačiū. Pone Šoitrova, prašau. Pone pirmininkė, šis klausimas yra labai reikšmingas E, kodėl? Todėl, kad dabar mes dirbame prie keleto tarpusavė susijusių pranešimų ir mums iš tikrųjų reikia išklausyti praktikų dirbančių šioje srityje. Ačiū mūsų prelegentėms už tą praktinę pusę, nes išgirdome mokslo tyrimo pavyzdžių, žinome, kokie projektai turi prasme, kokios informacijos mums reikia, e, kad išgirsime moterų balsą. Be abejo, tai yra labai e, vertinga. Italijos patirtis labai įdomi. Mes turime taip pat ir ekspertę iš Čekijos, ji kalbės e, šiek tiek vėliau. Puiku, kad galima įvertinti tas programas, pasižiūrėti, kaip jos veikia, kaip ES fondus galima panaudoti tam, kad būtų įtvirtinta lyčių lygybė valstybėse narėse įvairiose srityse. Mums tam reikia specifinės informacijos, kad galėtume pamatyti tam tikras tendencijas. Man, pavyzdžiui, Horizonto 2020 pavyzdys labai patiko, kuris čia buvo paminėtas <clears throat> mes galime pasinaudoti tam tikrais svertais, kad galėtume motivuoti moteris likti mokslo tyrimų srityje, dirbti čia. Mes, aišku, tokių vertingų pavyzdžių neturime labai daug, kad galėtume apie juos kalbėti. E, kolegė, e, prelegentė iš Italijos kalbėjo apie tai, kad reikėtų skatinti paritetą įmonių valdybose ir valdybų priežiūros institucijose. Dabar komisarė Jūrova e, padarė viską, kad ši e, savoka taptų pri, su, suprantamesnė, prieinamesnė visiems ir Čekijos Respublikoje tai bus įgyvendinta. Bet mano požiūriu, juk tai bus naudinga ne tik moterims, tai bus naudinga visai visuomeniai, nes galėsime pasinaudoti moterų uh, potencialu, kurį priešingų atveju švaistome, jeigu nesudarome sąlygų joms pasireikšti. Tai yra labai vertinga paštirtis ir aš tikiuosi, kad moteris mokslo srity bus matomesnės. Šįryt mes kalbėjom apie kolegos Urtasun pranešimą, kur buvo e, pateikiamas e, lyčių lygybės vertinimas laikotarpiu 2014-2020 metų. Kad ir kaip būtų gaila, pranešime buvo pasakyta, kad lyčių lygybė E, dėja vis mažiau yra užtikrinama. Tai tas klausimas nefigūruoja tarp prioritetų. Mm. Aš manau, kad mums reikia tirti ir šią tendenciją, spręsti šią problemą. Mes juk nenorime, kad lyčių lygybės klausimas būtų kažkoks antraeilis, pašalinis. Mes turime sužinoti, ko, sužinoti kodėl e, vienos ar kitos politikos neremiamos taip, kaip turėtų būti. Pabandykime susitelkti prie specifinių pavyzdžių, kad, mm, kad, kad tie klausimai būtų aiškesni. Mūsų kolegė ponelė Grip rengia pranešimą dėl pensijų skirtumų. Mes matome, kas vyksta, žinome, žinome, kad tiek darbo užmokestis, tiek pensijos skiriasi vyrų ir moterų. Noriu padėkoti Jums už atliktus tyrimus, už pateiktus pavyzdžius. Ir noriu pasakyti, kad yra labai svarbu, kad mes keistumės tomis žiniomis, kurias esame sukaupę ir kad mūsų komitetas tvas prisidėtų rengiant naujus pasiūlymus. Dėkoju. Ačiū. Pone Mūdėjai, žodis jums. Dėkoju abiems kalbėtojams. Uh tikrai labai vertingi pasisakymai. Taip pat, papildant tai, kas sakė kolega, kolegė, yra konkretus pavyzdžiai, jie tikrai labai padeda suprasti tik tai, kas yra įgyvendinama, o tai nėra vien tik tai kažkas surašyta popieriuje. E, Horizontas 2020 yra puikus pavyzdys, ne vien dėl to, kad yra įgūdžių e, atotrukis, bet taip pat ir lyčių atotrukis. Taigi, e, išplečiant šitą klausimą ir nurodant, kaip svarbu, kad moteris ir mergaitės būtų atstovaujamas visose sritise. Taip pat fondų koordinavimas. Galbūt bendras konkretus supratimas, kaip tai yra naudinga. Dabar yra papildomi sudėtingi dalykai, papildomas kliūtis finansuojant per strateginius fondus ir kaip atsisakoma kai kurių tradicinių e, priemonių ir yra tas mažų svertų reikalavimas. Toliau, kaip tai skatina nacionalinius veiksmus ir aišku, kad europinis finansavimas yra bendras finansavimas, susijęs finansavimas, bet kaip tai pakeičia elgesį valstybėse narėse, o ne per jas, jeigu taip galima pasakyti, jeigu tai nedaroma per biudžetą. Toliau trečias dalykas – Kas mane sudomino, tai tas e, klausimas, kad yra finansavimas su partnerėmis šalimis kitose mm, e, šalyse, kitose valstybėse. Ir tai yra tiesiogiai susijęs su pabėgėlių krize ir suteikti moteriams galių tuose srityse, kur, iš kur šalyse, iš kurių pabėgėliai bėga, irgi yra esminis dalykas. Ir galiausiai abi kalbėtojas paminėjom klausimą, grįžtant prie mano pradinio klausimo, kad tai ne, nebūtų vien tik tai veiksmai popieriuje, bet ar jūs turėtumėt kažkokiu nuomonių, kaip e, papildomi paskesni veiksmai turėtų būti e, įgyventinami, jeigu, sakykime, nepavyksta įgyventinti sąlygų, kaip tai turėtų būti. Ir e, turėtų būti e, atitinkami veiksmai skatinantis gerą elgesį. La... Labai ačiū. Prieš suteikdama žodį e, kitoms e, kalbėtojams, aš norėčiau išklausyti jūsų nuomonę apie iškeltas iniciatyvas, apie tai, kad yra uh, kad e, turėtų būti lyčių aspektas e, integruotas ir kaip turėtų būti vykdoma moterų politika. Ankstesnėme programavimo laikotarpyje e, struktūriniai fondai įsipareigojo imtis konkrečių veiksmų ir taip pat investicijų fondas ir kaimo plėtros fondas, tai yra konkrečios investicijos teikiant pagalbą moterims ir visą tai susisieja. Aišku, reikia niekuomet neišleisti iš akių ryčių perspektyvos, bet kartais tai gali netitikti konkrečių programų. Tai reiškia, kad konkrečios priemonės konkrečioms grupėms gali būti parengtos, aš čia kalbu apie moteris, kalbėjau su įvairiomis moterų organizacijomis ir pavyzdžiui, tyrimas, socialiniai klausimai, mm, kaimo, kaimo plėtros klausimai buvo aptarti. Tai yra sritis, kur reikėtų galimybės įgyvendinti konkrečius projektus moteriams. Todėl norėčiau žinoti, ką jūs apie tai galvojate. Na, mane čia apima prieštaringi veiksmai. Iš vienos pusės, aišku, tas lyčių aspektų integravimas mm, įtraukia lyčių politiką į visas politikos rytis, bet iš kitos pusės aš žinau, kartais tai gali tapti priežastimi neįsimti konkrečių veiksmų. Ir grįžtant prie to, ką sakė ponė Mutė apie lyčių aspektų integravimą, reikia paskesnių veiksmų reikia papildomų veiksmų, tai reikia užtikrinti, kad tikslai yra įvykdyti ir mm, jeigu ne, arba jeigu nėra įgyvendinamas tinkama, tinka, gyvendinimas tinkamas, tai reikia imtis korekcinių veiksmų, taigi norėčiau žinoti jūsų nuomonę, prašom žodis jums. Thank you, that's a lot. Dėkuoju daug labai skirtingų klausimų. Manau, kad klausimas, na, norėčiau pirmiausia pasakyti, vienas iš tų dalykų, ką sužinojom iš tyrimų, tai e, tiek įgūdžių, tiek e, atlyginimų skirtumai yra susijęs su vaikų priežiūra. Buvo atlikti tyrimai E, remintis tuo, kad jeigu yra investuojama į vaiko priežiūrą, tuomet sukūrėme daugiau darbo vietų ir daugiau pajamų nacionalinėms e, vyriausybėms ir e, tuomet galime daugiau investuoti į statybas, sakykime. O čia aš norėčiau matyti, kad kas yra naudingiausia, kad vaiko globa yra, būtų laikoma infrastruktūros dalis. Tai yra tas pats, kas keliai, kaip transporto paslaugų užtikrinimas, nes tai yra priemonė, kad žmonės pasiektų darbą ir ten pasiliktų. Tai galbūt būtų vienas dalykas, kuris padarytų didžiausią skirtumą kad moteris galėtų panaudoti savo turimus įgūdžius ir galėtų, e, būtų galima įveikti mm, atlyginimų skirtumo klausimą, kuris yra daug susijęs su vaiko priežiūra. Taip pat e, ir vyresnių žmonių priežiūra, bet tai jau yra kitas klausimas ir visa tai e, daro įtaką atlyginimo ir pensijų skirtumams. Manau, tai yra labai aišku ir e, šį klausimą reikėtų analizuoti ir spręsti. O mes čia galėtume detaliau analizuoti, pateikti konkrečių pavyzdžių, kur vaikai vaiko priežiūros paslaugos yra laisvai prieinamos ir, pavyzdžiui, žinoma, Skandinavijos šalyse, kur ir nemokami arba, arba už nedidelę kainą. Paslaugos vaiko priežos paslaugos yra prieinamos. Ir kaip tai yra naudinga užimtumo ir įgūdžių skirtumus klausimą sprendime. Manau, jeigu kalbėsim apie įvertinimo projektus, labai svarbu žinoti, kaip jie veikia ir reikia konkrečių priemonių, žinoti, kurios geriau, labiausiai pagerina padėtį pagrindinėse srityse. Ir reikia numatyti aiškius reikalavimus kad e, būtų galima tiesiog numatyti, nustatyti tą poreikį. O jeigu projektai nėra sėkmingai gyvendinti, kad būtų kažko, užtikrinta kažkokia e, finansinė bausmė. Aš pati vadovau fina, vienam fondui ir žinau, m, mm, užtikrinti, kad yra finansavimas ir kad yra aiškus e, reikalavimai tokiam finansavimui, tai tikrai yra stiprus variklis, jeigu e, yra nurodymas, kad e, lyčių e, klausimas yra, turi būti sprendžiamas, tai m, tikrai yra labai stipri paskata, bet tai reikia stebėti ir stiprinti. Manau, klausimas e, apie tai, kaip nacionaliniai veiksmai vykdomi ES pagalba, tai yra labai svarbu ir čia reikia matyti rezultatus. Jungtinė karalystė, kadangi sumažino lyčių lygybės indeksą, kurį nurodo lyčių institutas, paskatino mūsų vyriausybė imtis priemonių, spręsti šitą klausimą. Tai, tai buvo bent jau reputacijos klausimas, e, kuris e, čia yra svarbus, tai vėlgi yra naudinga. Manau, klausimas apie konkrečią veiklą moterims yra įdomus. Manau, yra klausimų konkrečiose srityse ir čia reikia labai atidžiai žiūrėti ir užtikrinti, kad tai nebus vien tik tai finansavimas kažko tokio, kas skatina lyčių lygybę, bet kad e, užtikrintų, jog moteris tiktų konkrečiose darbo vietos arba toliau vykdytų konkrečius projektus. Vėlgi, manau, čia reikia labai aiškiai išmatuoti ir užtikrinti, kad konkretus projektai, kuriuose dirba vien tik moteris, kad jie tikrai garantuotų rimtus ir pas, pasvertus pokyčius. Na, nereikia niekada sustoti. Pavyzdžiui, kaimo plėtros fondai – jeigu galima įrodyti, kad moteris yra nepakankamai atstovaujamos tam tikros darbo jėgos grupėse arba reikia ugdyti jų įgūdžius ir mokėjimus, tai tą tai reikia daryti, bet vėlgi tai ne, neturėtų būti sutelta vien tik tai ties moterimis. Reikia spręsti šitos klausimus, jeigu yra įrodymai, kad bus galima užtikrinti kažkokį rimtą po, poveikį. Toliau klausimas apie moteris e, valdybose. Tai įdomus klausimas, bet e, reikia tiesiog nustatyti, kaip tai yra veiksminga, kaip e, tai padidina motin, moterų skaičių vadovaujančiose postuose įvairiose bendrovėse, nes įrodymai iš Norvegijos duomenys iš Norvegijos rodo, kad yra griežtesni, didesni reikalavimai, kad būtų daugiau moterų e, vadovaujančiose postuose, tai nepadėjo išspręsti e, atlyginimo atotrukio klausimo. Tai vėlgi čia yra tikslas ir, ir priemonė. Čia reikia žiūrėti ir aiškintis, ar tai, turi, tai paveikia daug moterų, ar tai leidžia patekti kai kurioms moter, keletui moterų į valdybą, bet tai yra reputacijos klausimas, bet nieko daugiau. Tai tiek. Sì, io parto dall'intervento della deputata. Eh. Aš norėčiau paminėti EPP eh, atstovės klausimus iškeltus. Jūs žinote, kad aš esu iš Italijos. tai, ką jums čia pasakiau, viskas yra paremta mano šalies realijomis ir, aišku, Europos su statistiniais duomenimis, kaip geriau integruoti moteris į darbo rinką, kaip geriau užtikrinti darbo užmokesčio lygybę. Tai yra tas klausimas, kuris egzistuoja kokį šimtą metų. O tuo tarpu darbo užmokestis, skirtumas darbo užmokesčių vyrų ir moterų siekia 16 procentų. Kaipgi įveikti tuos stereotipus? Kokia turėtų būti pradinė programa? Aš iš savo mokslininkės patirties, iš patirties mokyklose, iš paskaitų apie ES projekt, metus galiu pasakyti, kad mokymuose visose vyru ir moterų lygybės klausimas yra prioritetinis. Apie tai kalbama ir finansavimo programuose. Apie tai aš kalbu ir savo studijoje. Būtent čia ir reikėtų pirmiausia siekti rezultatų, nes jeigu norime, kad visur ES įsivyrautų demokratija, turime žinoti, kad tas procesas užims daug laiko. Tai yra kultūrinis labiau procesas. Nepamirškime, kad tie specifiniai veiksmai, apie kuriuos kalbėjo ponia Peres, yra esminiai įgyvendinant bet kokią diskriminacinę politiką. E, yra jūri pasiūlyti veiksmai ir yra įvairiausi veiksmai, kuriuos galima integruoti ES politikas. Tie veiksmai, kurie pagerina moterų situaciją, turi būti į tas programas įtraukti, nes jeigu nieko nebus daroma specialiai, tie skirtumai dar labiau didės. Na, tų kvotų aš tai nelabai mėgstu. E, sakoma, Šveicarijoje ar Norvegijoje ar kitose, taip vadinamuose šiaurės demokratijos šalyse, tos kvotos egzistuoja. E, tačiau E, ir matome, kad po rinkimų e, paritetas yra užtikrintas beveik visose srityse, bet taip nėra ES institucijose. Tad prie tų bendrų ES lyčių integravimo projektų reikia pridėti dar ir tam tikrus specifinius veiksmus. Tai yra tas elementas, kuris turi apimti visą ES politiką, kurios tikslas įtvirtinti lyčių lygybę. Reikia įgyvendinti tikrą kultūrinę revoliuciją. Tai, kas vyko Lenkijoje, rodo, kad tos revoliucijos reikia. Moterų teisės nėra tas dalykas, kuris yra savaime suprantamas. Dėl jų reikia kovoti kasdien. Ir reikia neužmiršti svarbiausių tikslų susijusių su moterų ir vyrų lygybė. Tas tikslas turi būti savotiška konstanta Negalima sakyti taip, kad štai, pavyzdžiui, dabar pergyvename krizę, todėl tą lyčių lygybės klausimą būtų gerai atidėti į šoną. Ne, jo negalima nustumti į šoną, būtina, kad tas klausimas būtų nepamirštas. Jei norime sukurti Europos demokratijos projektą pagrįstą vyrų ir moterų lygybę. Būtų pageidautina, kad jūsų komitetas imtųsi iniciatyvų labiau įsitraukti į švietimo, į mokymo procesus. Tai yra labai jautri tema Italijoje dabar, nes vyksta, kaip aš jau sakiau, ta taip vadinama kultūrinė revoliucija. Man tai yra labai svarbus elementas. E, tiesioginiai ir netiesioginiai fondai irgi yra skirtingi dalykai. Kai kalbame apie netiesioginius fondus, reikia atsiminti, kad daug kas keičiasi priklausomai nuo organizacijų, kurios dalyvauja projektuose. E, daug kas priklauso nuo šalyse įsigalėjusius kultūros, tačiau turime kalbėti apie geros praktikos pavyzdžius, kad ši tendencija stiprėtų. Ši atviro koordinavimo metoda socialinėje srityje turi padėti iškelti tas gerasias praktikas, nes tai padėjo pagerinti daugelį projektų, daugelį veiksmų patobulinti. Kai kalbam apie ES finansavimo programas, tai yra labai svarbus dalykas. Na, pergyvename iš tikrųjų ne pati lengviausią laikotarpį. Kaip sakė e, deputatė iš Čekijos, neturime pražiopsoti to viso sujudė, sujudimo, judėjimo. Turime tiesiog įgyveninti geriausią praktiką. Ačiū. Pirmininkė, ačiū. Ačiū abiems prelegentėms už jūsų pranešimus ir už atsakymus į klausimus. Esu tikra, kad mums visą tai bus labai naudinga atliekant darbą susijusį su šio pranešimo rengimu. Noriu pakviesti kitus kalbėtojus, kurie prates mūsų diskusiją. Šiek tiek vėluojame ir tikiuosi, kad galėsime greitai judėti pirmin. Vamos a comenzar con el segundo panel. Eh... Pereisime prie antros darbo grupės, kaip jau sakiau, šiek tiek vėluojame, tad norėčiau pakviesti abie kalbėtojas, pabandyti sutilpti į 10 minučių, kad liktų šiek tiek laiko diskusijai. Galbūt kolegos norės užduoti jums klausimų. Na, kaip jau sakiau, pranešimui 10 minučių. Pirmiausia, išklausysime ponios Samek Lodovičiai. Ji yra iš socialinių tyrimų instituto Italijoje. Jie yra struktūrinių fondų ir lyčių aspektų ekspertai. Prašom, žodis jums. Yes, uh, very... Gerai, aš pamėginsiu trumpai. Taigi mes dar tebetęsime šitą tyrimą ir jūsų pastabos bus mums labai naudingos, kad galėtume tęsti darbą. Ką turėjom padaryti? Tai yra įvertinti, kokie yra įrodymai, kaip yra taikomas lyčių e, aspektų integravimas į Europos fondų politiką, ypač daugiausia dėmesio skiriant ES finansavimui vaikų priežiūrai ir taip pat Europos struktūriniams fondams, taip pat lyčių aspektų integravimą, integravimą horizontį 2020, taip pat mm, RAC programuose, ypač lyčių lygybės tikslų ir DAFNI programą. Ir taip pat daugiausia dėmesio skirti šešioms šalims - Kroatija, Vokietija, Italija, Lenkija, Švedija ir Junktinė karalystė. Mes šitą tyrimą atlikome analizuodami finansinius duomenis ir dokumentus, yra, kurie yra susijusi su e, konkursų rezultatais, e, kai gaunas finansavimas iš konkrečių fondų ir norėjome pažiūrėti, kas konkrečiai yra atlikta nuo 14 metų rugsėjo iki 16 metų rugsėjo. Pirmas bendras dalykas, kas iškyla iš mūsų apdarotų domenų, yra tai, kad e, lyčių finansavimas, e, kuris yra labai stiprus e, įrankis, kalbant apie lyčių aspektų integravimą, nes tai padeda užtikrinti lyčių lygybę. Taigi, biudžetas yra vienas iš svarbiausių ir rimčiausių priemonių. Problema yra tai, kad Europa Europoje ir daugumoje Europos šalių e, lyčių biudžetas nėra tinkamai taikomas e, programuose, kurias finansuoja Europos fondai. Taip pat e, laikotarpį 14-16 metais, tai yra finansinė programa, yra bendra deklaracija dėl to, kaip lyčių aspektų integravimas yra svarbus ir kaip reikia juo pasinaudoti e, sudarantis biudžetą, bet e, vis dėlto lyčių lygybė nėra tarp pagrindinių tikslų, dėl to yra labai mažai e, fondų, kurie dirba šitoj srity ir nėra pakankamai dėmesio tam, kaip kiti fondai įgyvendina lyčių lygybės integravimo klausimą. Taip pat analizavome ir tarpinio laikotarpio peržiūrą, tai yra 16 metų rugsėjo mėnesį yra pasiūlomi kai kurie pakeitimai, kai kurios modifikacijos skirstant biudžetą, bet čia lyčių lygybės klausimai yra neatspindimi. Problema yra tai, kad lyčių lygybės, lyčių aspektų integravimas, taikant šitą aspektą, labai lengva pasakyti bendroje deklaracijoje, kad mes e, užtikrinsim lyčių lygybę visose e, programuose, bet jeigu nėra iškių tikslų, nėra e, konkrečiai skirtų lėšų programoms užtikrinančioms lyčių lygybę šiuose programuose, tai labai sunku e, tikėtis, kad ryšių lygybės aspektas tinkamai integruojamas. Taip pat yra labai mažai informacijos. Informacija, kurią turime stebėdami ir vertindami, informacija apie šių fondų programų integravimą, gyvendinimą dažnai neatskiria tų fondų, kurie e, skatina lyčių lygybę ir e, tiesiog sunku tai nustatyti, jeigu nėra konkretaus finansavimo ir konkrečių tikslų. Išvelgiant į Europos struktūrinius fondus, e, sanglaudos politikoje, tai yra didžiausia daugiametės programos dalis, tai yra finansinė programavimo dalis. Tai yra 14-20 metų laikotarpiu ir tai taip pat yra svarbiausia, kalbant apie finansinius resursus, e, remiant e, lyčių lygybės politikos e, įgyvendinimą Europos Sąjungoje. Čia vėlgi taisyklės Mm, atspindi lyčių integra, aspektų integravimą. Yra konkretus mm, reikalavimas, ką atskiri fondai turi padaryti tam, kad mm, įgyvendintų lyčių lygybė yra naujas eksanto, eksantės sąlygos ir yra numatyta, kad lyčių lygybės institucijas turi būti įtrauktos į eksantę vertinimą ir taip pat poveikis lyčių lygybės klausimai turi būti atliktas, kai manoma, turėtų būti stebimi duomenys ir turi būti vertinama, e, turėtų būti patikti mm, indikatoriai, bet kadangi nebėra konkrečių finansavimo sričių, e, tai kila rizika, kad įgyvendinimo laikotarpiu lyčių lygybė yra nustumta į šalį ir ją ir manom, kad yra svarbesnių klausimų. O kitas klausimas yra tai, kad lyčių aspektų integravimą nesudėtinga įgyvendinti, ypač kalbant apie šitos fondus, kurie tiesiogiai neapima apima piliečių, pavyzdžiui, regioninės plėtros fondas, kaimo plėtros fondas. Ir šiuose fonduose vadovaujančios vadovai tiek nacionaliniu, tiek regioniniu lygmeniu konkrečiai nežino, ką galima padaryti, kad būtų galima stiprinti lyčių lygybę šiuose politikos srityse. Taigi, tai viena didžiulė problema Ir tą patį galim pasakyti ir apie Europos struktūrų investicijų fondą. Vienintelis, vieninteliai konkretus veiksmai ištikinančių lygybę yra numatyti Europos socialinėme fonde. Yra konkretus investavimo prioritetai lyčių lygybės projektams. Taip pat e, yra numatytas teminis tikslas, tai yra reikalavimas teikti paramą vaikų priežiūrai. Kaip jau yra pasakyta komisijos vertinimu, kaip atsispindi įsipareigose lyčių lygybės klausimams yra 5,85 milijardai, kurie, kurie gali būti išteisti priemonėms skatinančioms lygių, lyčių lygybę, taip pat yra ISASF ir taip pat RDF skirtas keletas milijonų kad šių lėšų pagalba būtų teikiama parama socialinė infrastruktūra ir vaiko nepriežiūros paslaugoms. Žvelgiant į paramą vaiko priežiūrai ir uh, kad informacija yra tokia, kad laikotarpį nuo 14 iki 20 metų šitame cikle yra 1,6 milijardų eurų e, numatyta RSF programuose konkrečioms investicijoms e, e, sprendžiant lyčių lygybės sprendimo klausimą. Tai taip pat kalbama apie privataus asme ir, ir gyvenimo ir karjeros suderinimą. E, Čia šitas priemonės pasirinko 12 valstybių narių. Šiuo programavimo laikotarpiu valstybė narė gali pasirinkti, kur investuoti. Ir, na, taikomas toks požiūris, kad reikia koncentruoti resursus, koncentruoti lėšas ties svarbiausiamis problemomis. Taigi šią, šį prioritetą pasirinko 12 valstybių narių ir jos tikriausiai taikys investicijas ir vaikų e, priežiūros paslaugų e, sritį ir e, bus finansavimas vaiko priežiūros ir socialinių infrastruktūrų srityje. Neaišku, kaip bus gyvendinama, bet to tikimasi iš veiksmų programų. Dar nėra kasmetinio invest kasmetinių ataskaitų, tai dar nežinome, kiek konkrečiai valstybės narės ar regionai investuoja e, pagal šios investicijų, šios investicijų prioritetus toliau į veiklos programas šešiuose valstybėse narėse, kurios vykdo šį darbą, na, kas paaiškėja aišku, kad yra skirtingi pasiūlymai, skirtingos strategijos veiksmų programuose. Pavyzdžiui, Švedijoje nėra reikalo naudotis tai Europos struktūriniais fondais, kad būtų finansuojama vaikų priežiūros paslaugos, nes Švedija yra viena iš geriausių šalių. Šiuo požiūriu jie investuoja nacionalinius resursus, nacionalinis lėšas ir est jie uh, jie, jie e, remiasi tik tai ryčių aspektų integravimu ir yra ministerijos, kurios taip pat remia šitą veiklą struktūrinių fondų pagalba Vokietijoje panaši situacija. Yra investicijos į vaiko priežiūros paslaugas, nes tai yra viena iš šalių, kuri pasirinko šį investavimo prioritetą, bet taip pat nuo 2009 metų jie tai taiko lyčių lygybės programas, kur yra teikiama techninė pagalba tiek ministerijoms, tiek įvairiems subjektams, kad jie galėtų tinkamai gyvendinti e, liščių aspektų integravimą ir pasinaudodami e, struktūriniais fondais. Tai tikrai bus labai įdomu, gavus ataskaitą, pažiūrėti, ar Vokietijoje kažkas keičiasi. Italijoje formaliai liščių lygybė yra pripažįstama partnerystės susidarimuose ir kai kuriuose e, regioninės veiksmų programuose yra konkreti eilutė, e, ypač teikiant paramą vaikų priežiūros paslaugoms. Bet jeigu žiūrėsim į nacionalinės veiksmų programas, labai mažai nuorodų į minėtus klausimus. Taigi reikia, reikės palaukti ir pasižiūrėti, ką reikia toliau daryti. Toliau Lenkija, Kroatija yra dvi šalis, kur, kurios daugiausia investuoja pagal jų veiksmų programas, vaikų glomos, vaikų priežiūros pastangoms ir investicijom ir infrastruktūroms šiuose dviejose valstybėse narėse yra labai mažas e, vaikų, vaikų priežiūros pastangų lygis, taigi jos turi padidinti veiksmus ir kad būtų pasiekti Barcelonos tikslai ir jos investuos labai daug tiek iš ESF, tiek iš RDF, vystant e, socialinės globos paslaugas ir taip pat pirminės sveikatos paslaugas. Tarp e, numatytų tikslų, ypač Lenkijoje, yra įtraukta labai daug regioninių programų, e, juose yra numatyta e, konkretų skaičiai, kiek vaikų e, turėtų gauti galimybę naudotis globos paslaugomis vaikų priežiūros institucijose. Kai dėl jungtinės karalystės struktūriniai fondai turėtų teikti pagalbą uh, E, vaikų priežiūros e, pastangose, kad būtų užtikrintas geresnis e, asmeninio gyvenimo ir karjeros balansas. Ir šia, šios regioninės programos ir jos taiko praktiką teikti paramą įmonėse ir, ir teikiama parama vaikų globos paslaugoms pagal GSF ir RDR programas. Taigi yra tam tikras investavimas. Tokia padėtis, kalbant apie vaikų e, globos paslaugos, apie horizontą jau buvo paminėta. Aš nebekalbėsiu apie tikslus. Horizonte yra įsipareigota užtikrinti lyčių aspektų integravimą yra skirtas fondas, Jerry fondas, apie jį jau kalbėjome, bet jeigu pažiūrėsim, kiek projektų gavo paramą, tai yra projektų, kurie sprendžia lyčių lygybės klausimą, per du metus, 14-15 metais, mes peržiūrėjome visus e, projektus, kurie gavo paramą iš 10 tūkstančių ir daugiau projektų, kurie gavo paramą e, šiuo laikotarpiu iš horizonto 2020, tik 71 buvo minėtas tiesiog ir netiesiogiai lyčių lygybės klausimas. Taigi, labai maža projektų dalis. Jau pamatysite skaidrėse pagal kurį ramsti šitie projektai yra gyvendinami ir galutinėje ataskaitoje yra visas projektų sąrašas. Kai Jerry, Jerry yra paskirtoji finansavimo eilutė e, lyčių lygybės projektams, ypač siekiant teikti paramą tyriejų mokslininkų organizacijoms, e, vertinti iniciatyvas, kurios skatina lyčių lygybę, taip pat ir metodologijas, kurios vertina lyčių bairovės įgyventinimo klausimus, taip pat in, inovatyvius projektus. Ir penki e, e, penkias iniciatyvas 9 milijardams eurų ir Iš jų 19 milijonų buvo skirtas mokslinėms organizacijoms. Kas paaiškėja, kad pagal Džeri projektus Vokietija ir taip pat Italija yra iš tų devinių, kurios yra lyderės. Devini projektai iš trijų, o Italijoje vienas iš devinių projektų. Kalbant apie kitus Horizon e, projektus, kur sprendžiami lyčių lygybės klausimai, čia lyderis yra Britanijos institucijos 33 projektai. Kalbant apie Džerį, reikia paminėti, kad yra peticija ir ją ja, kur mokslininkai tyrėjai teigia, kad kyla pavojus, jog dokumentas kitiems dviems metams, biudžeto dokumentas pagal horizontą, pavojus yra tai, kad Džeri nebus nepriklausoma finansinės paramos eilutė, bet tai bus įtraukta į atitinkamą mokslinio tyrimų eilutę. O čia kila rizika, kad toks finansavimas, na, tiesiog nebetenka pagrindo. Taigi, kaip sakiau, yra platinama peticija ir e, gali tikrai kilti toks pavojus. Toliau, REC. REC programos yra du lyčių lygybės tikslai Mm, mm. Tai yra e, skatinti lygybę, vyrų moterų lygybę ir taip pat yra DAFNE programa kovoti su smurtu prieš e, vaikus ir moteris. Šitie du tikslai mm, gauna apie 35 procentus viso rek biudžeto, vėlgi žiūrinti tai, kas yra padaryta tarp 14 ir 16 metų rugsėjo, paaiškėja, kad iš 17 išmokų ir 165 projektų, kuriuos finansavo pagal RED programą, tik tai 7, 7 stipendijos buvo e, finansuojamos pagal lyčių lygybės tikslus. Čia kalbam apie šitą tekstą, jeigu yra kalbama apie moteris, kaip projektas skirtas moteriams. Na, čia nesiplėsiu, bet čia matome, kokie yra prioritetai, kokie yra atrenkami projektai, kokie buvo prioritetai. Ir e, kai dėl Dafne 39 procentai visų lėšų buvo skirtos kovai e, su smurtu ir žalingomis praktikomis, kaip pavyzdžiui, nusikaltimai dėl garbės žydimo arba e, e, FMG, kai dėl lyčių lygybės daugiausia buvo lėšų skirta ekonominiai nepriklausomybė, lygybė, ekonominė lygybė tarp vyrų ir moterų, tai yra gerųjų praktikų skatinamas. Apibendrinant. Clear gender equality. Aiški lyčių lygybės strategija, nes nesvarbu, kas yra kalbama politikoje, ji neatsiranda iš daugiametės finansavimo programos. Ir e, dažnai veiksmai, kurie skirti konkrečiai lyčiai, yra mažiau finansuojami. Kartais reikia užtikrinti, kiek ir kokie, kokios lėšos yra skiriamos, kad būtų pasiekiami lyčių lygybės tikslai. Taip pat poveikio vertinimas ir e, finansavimo klausimai, kurie nepaprastai svarbus senčių lygybei, labai retai taikomi tiek parengiant politiką, tiek įgyvendinant, tiek stebint ir vertinant. tiek ES, tiek nacionalinių lygmenių. O kitas dalykas, kas paaiškėjo, yra tai, kad lyčių klausimai yra sprendžiami taip vadinama švelniosios politikos srityje, tai žmogiškiai resursai, socialinė politika, tokios rūšies politika ir daug mažiau atspindimi e, tos mm, na, sunkiausios, grįžtosios, kietosios politikos klausimas, kaip, pavyzdžiui, infrastruktūra ir panašus klausimai. Siūlymai įsipareigoti spręsti lyčių lygybės e, klausimus, kaip užtikrinti, kad būtų griežtesnis skirstimas, kad, pavyzdžiui, konkrečios sumos būtų skirtas lyčių lygybė ir lyčių aspekto integravimo klausimams ir kad biudžetas būtų uh, tinkamai parengtas, kad būtų įsipareigotas siekti lyčių lygybės tikslų, taip pat ir makro lygmenių Europos semestre, taip pat turėtų būti labiau pasinaudojamasi indikatoriais ir mokymu. Reikia mokyti žmonės, kurie rengia biudžetą ir kurie įgyvendina programas, kad žinotume, kas yra lyčių aspektų integravimas. Atsiprašau, kad per ilgai kalbėjau. Yo, yo siento, siento haber eh, también cortado, pero mm, yes. es que tenemos que hablar, eh, tienen que participar. Mm, atsiprašau, kad turėjau jūs nutraukti, bet reikia visiems skirti laiko pakalbėti. Na, bet atrodo, kad visiems jau nepavyks pasisakyti. Dabar suteiksime žodį ponui Skalą dėl socialinių ir šeimos e, politikos aspektų. Pone pirmininkė, gerbiam pranešėją, aš norėčiau šiandien uh, pasisakyti mūsų aptarimais klausimais. Ačiū institucijos vardu, kad pakvietėte mane į posėdį. Man didelė garbė būti čia. Ir matau, kad esu vienintelis vyras atstovaujantis vyriškajai pusiai. Tuo dar labiau didžiuojusi. Ir pasistengsiu kalbėti negi trumpiau, negu numatyta man laiko. Buvau pakviestas tarti žodį apie politikas ir fondus įvairius ir paminėti įvairių programų aspektus, E, skirtus lyčių aspekto integravimui ir kalbėsiu apie Čekijos patirtį ir apie tai, ko mes pasiekėme. <clears throat> Labiau prie to būtent aspektų ir susitelksiu. Iš karto atsiprašau tų, kurie galbūt nelabai mėgsta štai šitokį mano pasirinktų skaidrių dizainą. Tačiau norėčiau pasakyti, kai aš, kai radau tuos paveikslėlius, iš karto jie man patiko Ir manau, kad tai yra visiškai neblogas būdas juos pasitelkus pristatyti lyčių lygybės temą. Net jeigu kartais tie piešinukai gali ir šypseną sukelti. Tie dalykai, apie kuriuos noriu kalbėti, yra pakankamai rimti, tad tikiuosi jūsų dėmesio sulaukti. Čekijos Respublika Tai yra pakankamai patyrusi šioje srityje. Net ji nėra seniausia ES e, valstybė narė. Mes turėjome jau prieš įstodami ES kai kurių specifinių programų, kurių tikslas buvo geresnė pusiausvėra tarp šeiminio ir profesinio gyvenimo. Mes taip pat E, turėjome tam tikras programas skirtas moteriams, kurios grįžta į darbą po motinystės atostogų. Turėjome 7 milijonus eurų investuotus į tas programas, o kai įstojome į Europos Sąjungą, tai tuomet ėmėmės naudotis dabartinėmis priemonėmis, kurias jūs visi žinote. Ėmėmės investuoti į šių klausimų sprendimą tų programų dėka. Vystėme E, užimtumą, e, žmogiškųjų išteklių tam tikrą politiką ir buvo numatyta tam tikra eilutė skirta užtikrinti moterims vienodoms galimybėms darbo rinkoje. Mes visą tai traukiame į finansinį kontekstą ir iš to labai aiškiai matome, kaip atrodo situacija. Tuo pat metu matome kiekvieną programavimo laikotarpį Čekijoje ir to laikotarpio metus bandoma susitelkti prie uh, lyčių lygybės specifinių aspektų. Žinome, kiek pinigų yra skiriama būtent tam įgyveninti. Kita vertus, lyčių lygybė yra horizontalus kriterijus, kuris e, atsispindi visose kitose programuose. Na, e, pinigų kiekis yra netgi didesnis, negu čia pasakyta, nes mums reikia atsižvelgti į visas kitas programas Kad gautume tam biudžetą, tai reiškia, kad turime įrodyti, kad nebus jokios diskriminacijos, kurią patirs moteris ir, žodžiu, tas lyčių aspektas yra įtrauktas. 2004-2006 metų duomenys čia matote. Kalbam apie 14 milijonų eurų iš viso. E, tai yra tos, ta, ta suma, kuri buvo paskirta būtent šiems dalykams spręsti. Dabar 2007-2013 metų laikotarpį galime aptarti. Ten buvo numatytos lėšos užimtumui skatinti, buvo numatytas toks specialus aspektas, kurį galime pamanyti, pavadinti taip, vienodos galimybės darbo rinkoje vyrams ir moteriams. Tam buvo skirta 2 milijonai eurų, 42 tiksliau milijonai eurų buvo pačių įvairiausių būdų panaudoti toms lėšoms. Mes parengėme operatyvinę programą užimtumui skatinti ir taip pat pasitelkėme įvairovės principą, kurį gyvenime tarp vyrų ir moterų darbo rinkoje. Įdomu čia yra tai, kad e, skirtų pinigų suma yra gerokai didesnė, 255 milijonai eurų. Reikėtų e, aptarti kitą klausimą, kiek tų pinigų buvo įsisavinta, bet tiek pinigų buvo skirta. Taigi egzistuoja tas reiškinys, kad ši mūsų aptariama tema yra laikoma prioritetu. E, trečiasis E, didžiausias pagal e, biudžeto lėšas klausimas, būtent tai ir yra lėšos gaunamos iš Europos socialinio fondo. Projektų idėjos nėra paremtos tik abstrakčiais pranešimais. Aš iš savo asmeninės patirties galiu pasakyti, kad dalyvauju kai kuriuose projektuose ir dirbau su moterų tikslinė grupė, kuri į darbo rinką grįžta po motinystės atostogų. Kai kurios iš jų ilgą laiką buvo nedirbusios apskritai. E, joms kilo socialinės atskirties grėsmė. Pirmoji patirtis buvo 2004-2006 metų laikotarpis. Tuomet buvo gyvendamas didelis projektas, e, kuris vadinosi lygybė Vesačinos regione. Daug žmonių e, dirbusių prie tų projektų e, buvo ir vyrai, ir moteris. Ten, ten prie to projektų dirbo daugiau kaip tūkstantį žmonių. Sulaukėme reakcijos visų tų, kurie buvo įtraukti į šį projektą. Kai kurie klausimai buvo užduoti, kuriuos, na, galėčiau padėti bendro pobūdžio klausimais. Visi norėjau, kad būtų pateiktos specifinės rekomendacijos dėl to, kaip geriau panaudoti turimas lėšas, kaip panaudoti geriau tai, ką turime, kad tai tarnautų moterims, kad pagerėtų jų situacija, kad jos užimtų tinkamesnę vietą darbo rinkoje. Kągi mes padarėme šių projektų dėka? Mes pabandėme moterims ištiesti, taip sakant, pagalbos ranką, kai jūs grįžta į darbo rinką. Mm, po laikotarpio, kai nedirbo. Manęs buvo paprašyta neminėti per nelik bendrų dalykų galiu laikyti šio prašymo, tačiau manau, kad blogiau, blogiau būtų paminėti tai, kodėl ne, ne viskas veikia gerai. Ir būtų teisinga paminėti tai, kodėl kai kurios priemonės nesulaukė suinteresuotų dėmesio. Čekijos Respublika ėmėsi įgyvendinti atitinkamas programas tam tikrų būdų buvo stengiamasi išvengti bet kokių ideologinių koncepcijų. 2004 metais buvo parengtas vadovėlis dėl lyčių lygybių integracijos. Jis buvo išverstas į čekų kalbą tuo met. Tai reiškia, kad tie, kas nori siekti daugiau šios ir tie, turi, turi galimybę tai daryti. Tačiau, na, detaliai čia apie tai nekalbėsiu. Tiesiog iškelkime klausimą, ko norime pasiekti ir ko iš tiesų norime. Aš dirbu prie strateginio planavimo ir žinau, koks svarbus yra šis klausimas. Norime padėti moterims rasti vietą pasaulyje, kad jos būtų laisvos, spręsti, kad jos turėtų savo prioritetus gyvenime ir kaip jos nori formuoti savo būsimą karjerą, jos galbūt nori vienai par kitaip susidėlioti hierarchiškai savo prioritetus, jos turi turėti galimybę tai daryti. Apie statistiką čia nekalbėsiu, tačiau yra tam tikrų specifinių indikacijų, kurias galime gauti išklausę moterų. Kokios būtų geriausios tos specifinės priemonės, kurias galėtume pritaikyti, siekdami padėti moteriams grįžtančioms į darbo rinką, kai jos ilgesnį laiką nedirbo. Aš viską apibendrinau e, svarbiausiais trimis punktais. Pirmiausia, būtina tinkamai gyveninti lygių galimybių strategiją, tam reikalingas palaikymas. Moterims reikia jausti, kad ir ką mes beįgyvendintume, visa tai yra jų labui. Moteris turi žinoti, kad vyrai ir moteris sudaro bendrą visuomenę ir kad viskas bus keičiama nekenkiant kitiems. Mes turime investuoti į moteris, kad jos galėtų rasti savo kelius, kad galėtų didėti jų pasitikėjimas savim. Pavyzdžiui, kai Visočinos regione kalbėjome su moterimis, kai kurios nedirbo jau, pavyzdžiui, aštuonerius ar devynerius metus jos net nežinojo, kaip vėl sugrįžti į darbo rinką. Moteris tiesiog sakydavo, aš tiesą sakant nedirbau paskutinius aštuonis metus ir manau, kad jeigu dabar e, nueisiu dirbti į prekybos centrą ir ten pripildysiu vis lentynas, jeigu toks bus mano darbas, ko gero viskas bus tvarkoj. Bet e, juk būtina kalbėti apie stipresias ir silpnasias kiekvieno pusės. Ir tuomet galiausiai, kai mes paskatinome moteris apie tai kalbėti, jos priejo prie išvados, kad galima dirbti ir prekybos centre, taip, bet kartais tai netitinka jų lūkesčių, jų galiausiai gebėjimų, jų talento. Ir tuomet ši moteris nusprendė, kad gali dirbti, pavyzdžiui, e, įmonės vadovo padėjėja. Turime keisti ir darbdavių nuomonę. Darbdaviai dažnai tyčia diskriminuoja moteris. Dažnai moteris dirba tą patį darbą kaip vyrai ir uždirba mažiau. Mes analizavom šią situaciją ir pamatėme, kad dažnai moteris e, prašo mažiau, kai užduodamas klausimas, kokiegi norėtumėt uždirbti savo darbo vietoje. Na, darbdavys, aišku, tokios progos nepraleidžia ir jie pasinaudoja. Jeigu darbdavys mano, kad e, pasiūlyta situacija tinka darbuotojai, tai jis daugiau nieko ir nebeipareigotas yra siūlyti. Taigi turime padėti moterims, kad jos labiau savim pasitikėtų, kad jos e, tvirčiau dėrėtųsi dėl darbo užmokesčio Ir tai būtų ko gero dar vienas kelias, kaip sumažinti darbo užmokesčio atotrukį tarp vyrų ir moterų. Statistika mums rodo, kad nuo 80 tūkstančių iki 100 milijonų žmonių, e, moterų tiksliau, mano, kad motinystė yra labai svarbus etapas jų gyvenime. Daug kas iš jų renkasi pristabdyti savo karjerą dėl motinystės. Bet turime gerbti juk moteris ir kaip motinas. Neturime bandyti joms sakyti, kad jų karjera juk svarbiau, bet galbūt joms padėti reikėtų atrasti tinkamą pusiausvyrą tarp šeimos gyvenimo ir darbo. Turime suteikti ir psichologinę paramą toms moterims, kurios patiria smurtą namie. Taip pat turėtume aktyviau veikti e, šioje plotmėje, nes kartais prasideda viskas nuo susirūpinimo, kaip harmonizuoti visą tai, apie ką mes čia kalbėjome, kaip tinkamai įgyvendinti. Ir dažnai uh, viskas baigėsi tuo, kad pasvenimai neprieimami, o nuo skurdo daugiausiai kenčia moteris. Tad turime dirbti iš anksto prevenciškai, kad moterims netektų to patirti. Mūsų politikos kartais turi nelauktų pasiekmių ir turime tai atsižvelgti. Kartais esame pilni geros valios, mūsų norai yra patys geriausi, turim supratimą apie tai, kaip vienas ar kitas dalykas veiks, bet realybė pasirodė besanti visai kitokia. Paaiškėjo, kad ne viską taip jau tobulai suplanavom. Tad Manau, kad labai svarbu užtikrinti, kad nebūtų Europoje jokios diskriminacijos, kad nebepatirtume jos visiškai jokios, jokioje srityje. Visos mūsų politikos turi turėti tokias pasiekmes, kurių mes siekiame. Mm, mūsų komisarė, ponia Jūrova, kuri rūpinasi lyčių lygybų klausimais, e, yra išmintingai pasisakius šiuo klausimu, kad nebeturi būti diskriminacijos. Dėkuoju uždėmesi. Uh, uh, Ačiū abiems ekspertams, ponė Liudovičiai ir ponui Skala. Na, labai gaila, tačiau taip jau išėjo, kad diskusijai laiko nebeturime, nes jau yra penkios po penkių ir turėsime iš karto pereiti prie kito darbo tvarkės klausimo. Tai yra pono Maskerinį studijos pristatymas. Jis yra užimtumo ir pokyčių skyriaus mokslinio tyrimų vadovas. Bus kalbama apie vyru ir moterų užimtumo skirtumus, iššūkius ir sprendimus. Mascarin, if you would like, like to start, please. Ar galėtumėte pradėti, gerbimas ponė? Thanks, madame la president. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen. Ponės ir ponai, e, gerbiami kolegos, laba diena visiems. E, aš norėčiau Eurofond vandu padėkoti už kvietimą į parlamentą ir už tai, kad suteikėte galimybę pristatyti mums mūsų išvadas, kokie yra vyrų moterų atlyginimo skirtumai. Vyrų moterų įdarbinimo skirtumai. Na, yra didžiuliai skirtumai tarp e, moterų ir vyrų darbinimo lygio. Ir skirtumas yra maždaug 10 procentų 15 metais. Tačiau už šito rodiklio yra tikrovė, kur milijonai dar, moterų norėtų patekti į darbo rinką, bet jos negali ir neturi tinkamų galimybių patekti į darbo rinką. Mūsų prezentacijoje ir mūsų ataskaitoje, kuri buvo ką tik paskelbta, mes aptarėme tai, kaip svarbu įveikti šitą atotrukį e, užimtumo srityje tiek individualių, tiek visuomenės lygmenių Ir mes nurodome, kokia yra svarba ir kiek kainuoja tas įdarbinimo e, skirtumas ir kokiu politiku reikia, kaip reikia įsikišti ir ką daryti, kad būtų įveiktas atotrukis tarp vyrų ir moterų įdarbinimo, užimtumo. E, ir taip pat e, atlyginimų skirtumo veikimas yra svarbu užtikrinant ekonominę nepriklausomybę, kad vyrai ir moteris kontroliuotų savo gyvenimą, planuotų šeimas, socia, so, visuomenės lygmenių laikas, gyvendinį pokyčius, kai yra demografiniai pokyčiai, mažėja darbo jėga, moterų dalyvavimas darbo rinkoje yra būtinas, kad įvykdytume 2020 e, e, statytos tikslus. Čia komisija pradėjo kai kurias iniciatyvas, tai yra strategija užtikrinant e, lygybę tarp vyrų ir moterų ir socialinį paketą, investavimo paketą. Taip pat ir gairės dirbančių šeimų gyvenimo e, pagerinimas, kalbant apie atotrukį tarp vyrų moterų užimtumo, e, dalyvavimas darbo e, rinkoje vyrų įdarbinimo lygis buvo 71,1 procentas, moterų įdarbinės užimtumas buvo mažesnis, aišku, yra didelė atotrukė tarp valstybių narių, 21 procentas Graikijoje ir 70 procentai Švedijoje, bet kalbant apie heterogeniškumą, atotrukis yra visose valstybėse narėse. Yra skirtumai, kaip sakiau, įvairiose šalyse nuo 1,5 procentai Suomijoje iki daugiau negu 25 procentai Maltoje. Didžiuliai skirtumai. Apskritai yra tas 10 procentų, 10 procentų diferencialas vyrų moterų žimtume, tai reiškia 16 milijonų moterų, kurios e, negali patekti į darbo rinką, kurios negali dalyvauti joje ir 16 milijonų, tai yra tas 10 moterų, taigi 16 milijonų asmenų. Mm, pagalvokime, kad 16 milijonų yra gyventojų skaičius Niderlanduose. Tai tas atotrukis reiškia, kad viena valstybė narė negali prisidėti prie mūsų ūkio vystimo. Dėl šitų priežasčių e, būtina įveikti atotrukį ir tai, yra, tai turi ekonominius ir socialinius tikslus. Mes kalbėjome apie tai, kad reikia atkreipti dėmesį į problemą. Galim, ar galim įsivaizduoti, kokie dideli ekonominiai nuostoliai dėl šito vyrų moterų įgyvendinimo skirtumą. Mes savo tyrimę bandėme apskaičiuoti, kiek tai kainuoja, kiek mūsų visuomenė praranda dėl to, kad nesugeba užtikrinti lygių galimybių visiems ir suteikti galimybės moteriams pateikti į darbo rinką ir būti integruotams. Turime atsižvelginti turime atsižvelgti dirbti į du vartiklius, tai yra nesumokėti mokesčiai ir e, gerovės perkelimas, kai visi, kurie nedirba, jie, jų pajamos ženkliai mažesnės, palyginus su tie, kurie dirba. Ir e, atotrukis, gyventi, užimtumo atotrukis per metus gali būti vertinimas 124 milijardais. Ir tai yra nemaža dalis beveik 3 procentai viso ES BVP. Tiek mes prarandam dėl to, kad moteris nepatenka į darbo rinką. Taigi, m, mm, 370 milijardų tai yra šiek tiek mažiau negu Belgijos BVP. Taigi, tam, kad įsivaizduotume, tą įdarbinimą putotrukį, pavyzdžiui, tiek gyventojų, kiek Niderlanduose ir BVP, tiek Belgijoje. Taigi didžiuliai lėšų, didžiuliai išteklių praradimai. Ir vėlgi didžiuliai skirtumai tarp valstybių narių. E, kur didžiausi skaičiai tai Maltoje 8,2, Italija beveik 6 procentai tai yra tai šalis, kurios labiausiai nukentėjo nuo vyrų moterų įdarbinimo užimtumo skirtumų ir mm, taip pat po jų seka Graikija, Kipras ir Čekijos Respublika. Mm, toliau Lietuvoje 1 procentas, Švedija ir Latvija. Čia yra mažiausias atotrukis kurios moteris nori dirbti, bet to negali padaryti. E, tai e, nuostolis sumažėtų 169 milijonais, jeigu darbintume visas moteris, kurios gali dirbti, nori dirbti, bet negali. Be to, socialiniai tikslai įveikti užimtumo atotrukį, darbas yra pagrindinis e, pajamų šaltinis, tai yra priemonė kovai su atskirtimi ir užtikrinti, kad e, bus e, užtikrinta gerovė tiek asmenėms, tiek visai visuomeniai. Nes yra visa eilė veiklos ryčių. Pagal mūsų tyrimą moteris už, e, užimtumas tikrai pagerina moterų gyvenimą ir dirbančių moterų gyvenimas geresnis negu tų, kurios nėra darbo rinkoje, nes į, į, da, užimtumas užtikrina ir m, mm, pragyvenimo šaltinį ir geresnį savęs vertinimą. Taip pat dalyvavimas darbo mm, rinkoje užtikrina, kad nebus kad asmo nebus nustūdintas į visuomenės mm, pakraštį, kad bus galima dalyvauti politikos veiksmuose ir kokie yra tikslai. Visai politinė politikos sričių buvo įgyvendinta, įsteigiant įtraukti moteris į darbo rinką, yra keturios sritis, kur priemonės mm, numatytos, tai yra lanksti, mm, lankstus darbo grafikas, vaikų priežiūros paslaugos. Aš nekalbėsiu apie viską, bet kalbėsiu apie tai, ką mes nustatėme. Kai dėl darbo rinkos politikos, veiksmingesnė darbo rinkos politika yra ta, kuri numato konkrečius tikslus atitinkamai, e, atitinkamis gyventojams. Ir atsižvelgia į šeimos padėtį, į finansinę padėtį ir moterų vertybės. Taip pat vaiko priežiūros pastangos ir leidžia moteriams geriau dalyvauti darbo rinkoje. Tai yra, e, sėkmė, tai yra m, mm, faktoriai e, geresnės vaikų globos priežiūros paslaugos ir galimybė suderinti darbo grafiką ir e, darbo grafiką ir vaikų priežiūrai skirtą laiką. Toliau motinystės tėvystės atostogos turi nedidelį teigiamą poveikį dalyvavimui darbo rinkoje ir ilgalaikė, ilgalaikis poveikis leidžia sumažinti moterų skaičių, kurios nepatenka į darbo rinką. Lankstumas vėlgi labai svarbus, tai yra taip pat svarbu tai, kiek, kiek tėvai, kiek vyrai dalyvauja vaiko auginime galimybė suderinti darbą su asmeniniu gyvenimu, čia yra labai svarbus, svarbus visi visuomenės dalyviai, reikia užtikrinti, kad nebus kažkokių stigmų, nes jeigu lankstus darbo grafikas naud... yra taikomas tik moteriams, tai galima pagalvoti, kad kita, kita lytis neprisima įsipareigojimo. Tai vėlgi būtų neteisinga išvada lyčių žimtumo atotrukis pridyksai tam, kad 16 milijonų moterų nepatenka į darbo rinką ir tai atitinka. Tai reiškia 370 milijonų eurų, kuriuos mūsų visuomenė praranda dėl to, kad mes nesugebame užtikrinti lygių galimybių visiems. Geresnis dalyvavimas darbo rinkoje, geresnis moterų įdarbinimas yra nepaprastai svarbus Europai tiek kiekvienam individui, tiek visuomeniai. Ir politika, lankstesnis darbo grafikas, galimybė suderinti darbą ir šeimos gyvenimą. Šitas priemonės reikia remti tam, kad užtikrintume um, pažangą, nes svarbiausia užtikrinti, kad būtų galimybė rinkti, suteikti galimybę moterims, kurios norėtų dirbti ir leisti joms patekti į darbo rinką bet e, iš tikrųjų galime veikti šitą skirtumą tik tada, kai čia dalyvaus visa visuomenė ir kai visi vaidins savo vaidmenį. Nes mūsų visuomeniai nu, bus naudinga, jeigu bus pasiekti tikslai ir tikrai ne, nepasieksim nieko, jeigu bus vykta tik tai pusė reikalavimo. Well, so, thank you very much. Labai ačiū. Ar kas nors norėtų pasisakyti, Kler, žodis jums. Taip, būtent e, ir aiškus ryšys tarp e, jūsų pasisakymo ir to, kas anksčiau buvo pasakyta. Manau, paskutiniai klausimai buvo labai įdomus, ypač kiek ką jūs kalbėjote vaiko priežiūrą. Reikia įrodymų, reikia nuorodų, kurie kas aiškiai parodytų, kad mm, būtų užtikrintas vaiko priežiūros paslaugos. Ir tai padeda moterims ir tai padeda užtikrinti geresnės investicijas. Taigi reikia įveikti tą nuomonę, kad infrastruktūra reiškia tik tai tiltai. Ne, tai e, svarbiausia kalba apie socialinę infrastruktūrą, o čia svarbus aspektas yra vaiko priežiūra, taip pat ir vyresnių žmonių priežiūra. E, tai reikia rem, paremti. Aš norėčiau peržiūrėti, susipažinti su jūsų, e, su jūsų e, ataskaitą su jūsų pranešimu, bet džiugiuosi, kad yra remiamasi konkrečiais duomenimis ir įrodymais. O dar porą dalykų. Taigi, užimt atotrukis užimtumo srityje ir tai tikrai yra didžiulė sritis ir tai, kad e, reikia pradėti darbą nuo mokyklos ir užtikrinti, kad moteris išliktų, moteris dalyvautų visose srityse ir tai užtruktų per visą karjerą, nes didžiulės problemos yra, kai moteris laukia 20-30 metų, Mm, reikia pasakyti, kad užimtumo skirtumai reiškia ir atlyginimų skirtumą. Jūs apie tai kalbėjote paskutiniai e, skaidriai, paskutinėse skaidrėse. Tai, kad dar kartą pabrėžiamas klausimas, jog e, darbo šeimoje ne, tai yra ne vien tik tai moters atsakomybė, bet tai pabrėžia ir tėvo vaidmenį e, darbo šeimose ir reikia užtikrinti, kad turėtume platesnį vaizdą, kad būtų aišku, kad moteris ne viską gali padaryti, mes tengiamės, bet vis dėlto reikia aiškiai pasakyti, kad moteris turi gauti paromą visur. Dėkui. Yes, would, would you like to respond? Ar norėtumėte atsakyti šitą klausimą? Okay. Briefly, I will yeah. respond. Thanks a lot for, for... Labai ačiū už pastabas, už klausimus. Taip, manau, kad tai yra viena priežasčių, dėl ko e, mes ir parengėm šitą pranešimą, nes mm, rezultatai tai ne tik tai, bus tai ne tik tai tada, kai investuosim į tiltus, bet investuosim į žmonės, kai suteiksim jiems galimybę, resursų ir ne vien tik tai statysim kažkokį tiltą. Toliau antras dalykas turėtų būti pasidalinta atsakomybė tarp vyrų ir moterų šeimoje. Aš užbaigiau kitą tyrimą apie poreikius, jaunimo poreikius e, ir 15-19 mm, metų, tai pavyzdžiui, moteris atlieka 90, apma 92 procentus. Čia turėtų būti viskas, čia turėtų prasidėti, darbas prasideda mokykloje ir trunka, trunka vis, vis, visą laiką, bet Pirmas dalykas yra užtikrinti lygis galimybės visiems. Jūs kalbėjote apie vyresnių priežiūrą, tai vėlgi čia yra labai svarbi nesritis. Ir turi būti skirtima pakankamai resursų mes matome, kad įdarbinimas, užimtumas palieč, pasiekė e, aukštesnius punktus ir vėliau yra kritimas žemyn. Toliau, aš klausiu apie e, mokslą, apie inžineriją, matematiką, užtikrinti, kad merginos ir mergaitės bus mokomas ir jos galės patekti į visas rytis. Visų pirma, užtikrinti, kad mergaitės baigtų mokyklą ir toliau per visą savo karjerą dirbtų įvairiose ir šitose e, sritise. Tai toks buvo mano pandrinimas. Would you like to respond? Or oh, yes, I, yeah, yes. sure, yes. <laughs> no, of course. Atsakysiu. Čia pradėm kalbėti apie segregaciją tiek švietime, tiek darbo rinkoje. Manau, kad reikėtų atverti šitą pandrostinę ir tiesiog įveikti šitą segregaciją. Užtikrinti uh, kad tokie tyrimai būtų populiaresni ir kad žmonės norėtų dalyvauti tyrimuose. Kitu atveju mes niekad neišeisim šito užburto rato, tos segregacijos darbo rinkoje. Well, thank you. I'd like, like to... Dėkuoju, norėčiau padėkoti ponai Maskarinį už įdomią, įdomų pranešimą. Manau, kad visi komiteto nariai išnagrinės, nes jame yra daug naudingos informacijos ir dar turim vieną darbo tvarkės e, klausimą, tai yra e, samitas Lenkijoje. E, vyko trys e, komiteto nariai ir ar Kler turi ką nors pasakyti šio klausimu? E, Jeigu niekas neturi prieštaravimų, tai mes patvirtinsim ir atrodo, kad niekas nepasisako prieš, todėl laikome patvirtintų ir galiausiai kiti klausimai. Atrodo, kad nėra tokių klausimų, taigi mm, baigiam posėdį ir dėkuoju už dalyvavimą.